Sakyti tik tai, jog e, buvo susitarta dėl to dalyko ir mano frakcija taip pat visiškai pritarė tam, kas siūlė pona Salafranka, kad būtų tik tai balsuojama. Dėkoju. Dėkoju, ponia Kaiser pateikė savo komentarą. Dabar e, protokolo dėl ES pagrindinių teisų hartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas Andrew Duff. Balsuojame vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname poną Dav. Antrasis pranešimas. Protokolas dėl ES pagrindinių teisių hartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas konsultavimasis. Rezoliucijos projektas. Pakeitimas numeris vienas. Pirmoji dalis. Kas už šią dalį? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar balsuojame vardinį balsavimą už visą rezoliucijos projektą. Pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname poną Daf. Dabar apsaugos priemonių tarp tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose pranešimas supaprastinta tvarka. 168 e, darbo taisyklių straipsnis, vardinis balsavimas, pradame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėjus. Dabar Pono Štasny pranešimas ES ir Kanados sustarimas dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje. Ponas Stasny paprašė žodžio. Pranešėjas paprašė žodžio. Prašom, ponas Stasny, žodis jums dviem minutėm. Thank you, Madam President. The Parliament is... Ačiū, ponė pirmininkė Dabar, kad tik parlamentas balsuoja dėl ES ir Kanados sustarimų dėl mūtinių bendradarbiavimo, dėl tiekimo grandinės saugumo. Siūlomas sustarimas yra pagristas 99 metų sustarimu dėl e, tarpusavio bendradarbiavimo, dėl ES ir Kanados bendradarbiavimo, dėl e, mūtinių bendradarbiavimo ir rizikos įvertinimo. Iš tiesų, jisai, šis sutarimas atveria e, duris e, muitinių bendradarbiavimui, sustiprina muitinių veiklą, tai būtent užtikrinant e, logistinius aspektus tiekimo grandinėje, įskaitant konteinerių saugumą ir palengvina teisėtą prekybą. Taigi, bet kokiu atveju nėra jokių praktiškai poveikių mūsų biudžetui ir paspartės ir pagerės mūsų bendradarbiavimas su Kanada. Tai būtent tai yra mm, skaidrų sustarimas, dėl kurio dėrybos tikiuosi greitai baigsis. Dėkuoju. Balsuojame varnį balsavimą už pono Stašniai pranešimą. Pradame. Baigiame. Priimta. Sveikiname poną Staš, Stasnį. Dabar e, pono Gigold pranešimas Europos bankininkystės institucija ir rizikos apribojimų pagrista kredito įstaigų priežiūra. Pirmiausiai balsuojame dėl antro pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Kitas pakeitimas atkrenta. Tuomet balsuojame dėl viso e, pasiūlymo pakeisto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Ponas Gigold paprašė žodžio. Uh, Gerimi kolegos, mes dar balsuojame arba ką tik balsavome būtent dėl pokyčių, kurie reikalingi banko priežiūros institucijai e, siekiant e, suteikti atitinkamus įgaliojimus Europos centriniam bankui, kad būtų e, sukurta bendra bankininkystės sąjunga, dėl kurios mes tarėmės jau ilgą laiką. Ir dėja, kai kurios valstybės narės nėra pasirengusios ratifikuoti tokios sąjungos ir mano pranešimas būtent yra susijęs su panios Tyson pranešimu, kuriame kalbame apie tai, kad įgaliojimai turėtų būti suteikti Europos centriniam bankui, kad būtų centrinis bankas kaip priežaros institucija visai bendrai bankininkysės sistemai. Ir aš norėčiau savo pranešime priminti, kad demokratinė kontrolė yra labai svarbi siekiant užtikrinti bendrą fiskalinę ir bankų sąjungą. Taigi aš norėčiau paprašyti balsavimą dėl rezoliucinės dalies atidėti. Balsuojame už pranešėjo poziciją. Jisai e, siūlo atidėti, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tad galtinis balsavimas yra atidėtas. Dabar ponios Taisen pranešimas. Specialių užduočių susijusių su rizikų apribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūros politika. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Balsuojame dėl pakeisto pranešimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pone Taisen paprašė žodžio. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Eh, Ačiū, pane Aš taip pat norėčiau paprašyti, kad būtų e, atidėtas balsavimas remiantis 27 straipsnio antrąją dalimi mūsų reglamente. E, priešingai kaip e, kolega Kijojt išdėstė. Mm, mes turime diskusijas pirmadienį, ryto, vakar irgi turėjome, taipgi paprasčiausiai prašau atidėti e, balsavimą. Dėkoju, kas už ponios Taisen pasiūlymą, kad būtų atidėtas balsavimas, prieš susilaiko primta. Galtinis balsavimas yra atidėtas, dabar Ponios Roitalo pranešimas, pirotechnikos gaminiai. Jų suderinimas valstybėse narėse. Pone Roitalo paprašė žodžio. Prašom. Vážení kolegové, pyrotechnická směrnice byla vyňata z... Gerbiamas kolegos, pirotechnikos uh, direktyva buvo išbraukta iš pirotechnikos įrenginių teisės akto. Tai būtent 13, e, nuo 13 metų mm, oro pagalvės automobiliuose tapo dėl šitokios, šitokios nuostatos nelegalios, nes ten naudojami pirotechnikos gaminiai. Aš norėčiau priminti, kad mes vis dėlto norime apsaugoti nuo e, pigių pirotechnikos gaminių iš Azijos, o ne e, pakenkimus automobilių pramoniai. Dėkuoju. Mes... E, Visų pirma, balsuojame už 52 e, pakeitimą vidaus rinkos komitetą. Už, prieš, susilaiko, priimta. Kitas pakeitimas atkrenta. Balsuojame dabar už visą pasiūlymą. Už, prieš, susilaiko, priimta. Teisėkuros rezoliucijos projektas. Pradedame vardinį balsavimą. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Ponas Oliren norėtų padaryti pareiškimą. Aš norėčiau būti Europos parlamento vicepirmininkas. Taigi, gerima pirmininkė, gerbiami e, nariai. Iš tiesų, čia dabar tiltų prie technikos gaminių. Aš nor, komisija norėtų padėkoti poniai Rauitovai pranešėjai už jos darbą, už pastangas rengiant šį pasiūlymą. E, siekiant kompromiso ir atsižvelgiant e, į tai, kad norime sustarti jau per pirmąjį svarstymą, komisija netrukdys sustarimui tarp institucijų todėl pritarė šiam kompromisiniam paketui ir sieks konkrečiai gyveninti šios pasiūlymus. Tačiau komisija turi kai kurių abejonių dėl komiteto kompetencijų, kurios yra nustatytos šioje direktyvoje. Todėl buvo pranešimas atsiustas parlamento tarnyboms, būtent siekiant išnagrinėti per plenarinį posėdį tinkamus klausimus. Ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μπόκ. Merci. Dabar pono Boris pranešimas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymas. Penktoji dalis, pirmoji, e, šios dalies pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis, prie, už, prieš, susilaiko priimta. 28 dalis, dvi dalis, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame, priimta. 29 dalis, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. priimta. 30 dalis, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 42 dalis, at, atskirai balsuojame už ją, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 dalis, dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 45 dalis, dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. 47 dalis, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 54 dalis, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. Priimta. 69 dalis, atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. Suome už visą rezoliucijos projektą, vardinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Sveikiname, pona Boris, ir gero apetito visiems. Kolegis, kolegis.